Darija pranešimo dėl tarptautinių vandenų valdymo. Vandeninių valdymo. Mūsų vandeninių ateities darbo tvarkė atsižvelgianti darnaus vystimosi tikslus iki 2030 metų. Ponas Farija, jums keturios minutės. Obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhor Comissário, caros colegas. <coughs> Dėkuoju, ponia pirmininkė. Ponia komisijos nariai, ponia pasim pirmininkė vandeninai apima 20 procentų e, planetos, 20 procentus e, vandens ir tai yra šaltinis ir mūsų maisto šaltinis ir mūsų tai tik galimybė gaminti vaistus, tik galimybės keliauti. Taip pat vandeninai sugeria didelę dalį CO2. Ir e, pagal IPCC Vandenys vaidina labai svarbu vaidmenį klimato kaitoje. Taip pat vandeniniai vaidina didelį vaidmenį ekonomikoje. Apie 3 milijardus dolerių per metus. Taip pat reikia užtikrinti tvaresnę vandenų naudojimą. Vadin, vaidina svarbu vaidmenį klimato kaitos reguliavime vandeninėse gaminamas deguonis, sugeriama CO2, taip pat paskirstoma šiluma visai planetoje. Taip pat vandeninai yra pagrindinis mūsų sąjungininkas kovai su klimato kaita. Tačiau vandenai taip pat yra ir trapus, yra perikvojami, kenčia nuo klimato kaitos, taip pat e, dėl vandens rūkštėjimo dėl taršos, dėl bioverovės mažėjimo, tai dalis suvyksta dalykų dėl žmogus veiklos. Kai kurie lyg ir labai skubus. Pavyzdžiui, klimato tokios klausimas, taip pat e, maisto trūkumas. Gali būti, kad atėję negalėsime pamatyti visų žmonių, kurie gyvens prieš metais. Tai labai svarbu vandeninus valdyti tvariai. Ir tai svarbu užtikrinti tarptautiniu lygiu, taip pat regioniniu lygiu ir pasauliniu lygiu. Junktinių tautų 20 metų darbo atvarkė ir jo plis darbo atvarkė, tai yra pripažįstama, kas svarbus klausimas. Ten kalbama apie tai, jog vandeninių tvaros valdymas yra bendras, e, vienas, vienas iš tvaros vystimos tikslų. Europos komisija parengė komunikatą dėl bendro vandenų valdymo. Ir ten numatytas yra aptarti ES priemonės 20 metų darbo tvarkiai. Kalbame apie vandenų valdymą, tinkamą jų tvarių eksploatavimą ir apie tai, kad reikia užtikrinti daugiau mokslinių žinių pavadinimus, kad būtų galima tinkamai valdyti. Taptinė valdysena taip pat yra susijusi ir su ES veiksmais tvaraus vystimos srityje. Taip pat Europos Sąjungos svarbus yra ir vandeniniai kaip e, darbėtų kūrimo elementas. Ypač svarbu visą tai ir todėl, kad vandenų būklė vis labiau prastė dėl žmogaus veiklos. Taigi štai kokie yra iššūkiai, kuriuos reikia spręsti pasauliniu lygiu, taip pat Europos Sąjungai reikia tai spręsti ir valstybės narės taip pat turi imtis veiksmų. Reikia imtis bendrų veiksmų. Dėl pranešimų Dėl pranešimų, dėl kurio buvo balsuojama, tenais aptariami svarbios partnerystės dėl vandenų valdymo. Ir vandeninų tinkamas valdymas labai svarbus žmonijos kaip rūšės išgyvenimui. Komisnaris Vela kalbėjo apie vandenų svarbą ir pabrėžtino, jog reikia imtis veiksmų, siekiant užtikrinti tarptautinį bendrabiavimą šias rytyje. Tikiuosi, kad rytoje per balsavimą mus palaikysite. Dėkoju. Dėkoju. Iškart taikime prie spontaniškų pasakymų, bet tik kainin vieną minutę, prašau. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Farija už puiko pranešimą. norėčiau pakartoti savo išsakytą poziciją, kad ES be abejo turi vadovauti siekiant užtikrinti geresnį taptinę vandenų valdyseną bei numatant įpareigojančias konvencijas, kurios būtų sistemiškos ir apimtų įvairius elementus. Taip pat reikėtų kalbėti apie perteklinę žvejybą ir išteklių įkvojimą. Reikėtų numatyti išteklių saugojimą, kad būtų galima užtikrinti biovairovės išsaugojimą, taip pat kovoti su vandenų rūkštėjimu bei cheminių medžiagų patekimu į vandeninus. Be abejo, nereikia nepamiršti taip pat ir mikroplastiko problemos, tai yra viena naujas ir skubiausių problemų. Taigi yra daug labai problemų, kas reikia ateityje spręsti bet na, linkiu sėkmės komisijai ir raginu pradėti kuo greičiau. Dėkoju. Pane Bengstrom vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai ponui Farijas už tikrai gerai subalansuotą tekstą. Daug iššūkių kyla vandenynų ir jūrų valdymo srityje. Klimato kaita daro įtaką jūroms, taip pat ir um, jose gyvenančioms gyvūnų rūšims. Bet reikia turėti galvoje taip pat ir kitą poveikį darančią veiklą, pavyzdžiui, giluminius grežinius uh, jūrose, vandeninuose, nežinome, kas tuomet įvyksta. Reikia šią veiklą labai gerai reglamentuoti, kad vandeninus ir jūras išsaugotume ateities kartoms. Pilietinė visuomenė turi žinoti, kas vyksta, koks poveikis yra daromas ir turi būti bendradarbiaujama ir su atitinkamomis organizacijomis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir Bonifarija už puikų pranešimą. Suprantame, kad maninų tarša yra didžiulis iššūkis. Taip pat ir plastiko tarša. 25 procentai plastiko pasaulyje panaudojama tik kartą paskui išmetamas ir baigė savo kelionę vandeninę. Vandeninas yra tonų tonos e, plastiko, daugiausia maišeliai ir buteliai. Reikia imtis pasaulinių veiksmų šią srityje. Labai gerai, kad Europoje plastikiniai maišeliai yra mokami, taip pat labai gerai, kad perdirbame butelius. Suomija yra geras pavyzdys. Daugybę metų daugybę metų jau turėjome perdavimo sistemą ir 92 procentai naudojimo plastiko buteliukų yra perdibami, taikėtų išplėsti visai Europai. Kitas dalykas - mikroplastikai hygienos produktuose. Tai reikia uždrausti. Tad reikia skubiai plastiko strategijos. Dėkoju. Polčiak. Thank you. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip panašiai pristės prie tų kalbėtojų, kurie pasisakė apie tos didžiulius iššūkius, kurie siejasi su vandeninės ir, ir jūromis, taip panašiai priminti Junktinių tautų darbo atvarkės ketvirtą tikslą, kuris ragina tvariai saugoti jūros vandenynus. Tačiau pramoninė žvejyba yra didžiulė grėsmė, tai yra katastrofa biovairoviai. Be to, šių metų pradžioje mokslo žurnalas pranešė, kad keturis kartus išsiplėtė vandeninose esančias negyvosios zonos, kurios beje yra pakrančių zonos dažniausiai. Mokslininkai sako, kad šį iššūkį galima spręsti bendraujant su vietos veikėjais, taip pat ir ypač su ūkininkais. Dar norėčiau pakomentuoti dėl jūrų transporto misijų, bet matau, kad laiko nebeliko. Dėkuoju. Monsieur Hetman, je dois comprendre que vous avez... Ponas, ponė Hetman, suprantu, kad prašote žodžio pagal CatchDI. Na, prašykite, kad šiek tiek anksčiau uh, paprašyti žodžio. Taigi žodis jums, paskui ponui Vėlą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad vėlai paprašiau žodžio. Norėčiau pasveikinti kolego už paliktą pranešimą. Taip, būtinai imtis lyderystės vandenų valdymo srityje, kad būtų galima pasiekti tvarios plėtros tikslų nes jeigu mes nepadarysime, tai kiti imsis lyderystės. Žinome, kad yra padaryta daug pažangos. Žinoma, kad yra plėt, daroma plė, pažanga rinkos plėtroje. Tad, tačiau problemos neturėtų mažinti mūsų ryšto. Mes turime daugiau perdirbti, nes Jeigu mes ne, nesimė lyderystės, niekas, na, niekas kitas to nesims. Yra daug kitų iššūkių. Pramoninė žvejyba, plastikas, tar, tarša. Visais klausimais turi lyderiauti, pirmauti Europos Sąjungą. Ir mes, šios valstybės narės, turime dar daugiau padaryti. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Vėl užbaigs diskusijas, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė, garbėjai nariai. Pirmiausia, dėkoju pranešėjams, poniai Farėvė Agujer. Taip pat šiandien pranešėjams dėkoju už puikų darbą. Džiaugiuosi labai Europos parlamento pranešimų savo iniciatyva dėl tarptautinio vandenų valdymo. Norėčiau taip pat padėkoti visiems kalbėtojams dėl vertingų komentarų. Bendras komunikatas taip pat yra svarbu žingsnis pirmin. Ir tai yra pirmas kartas, kai komisija ir aukštlygio atstovai padarė pareiškimus tokiais svarbiais klausimais. Europos Sąjunga toliau pirmauja kaip pagrindinis veikėjas siekiant užtikrinti tarptautinį vandenų valdymą. ES prieš tris mėnesius Maltoje rengė tarpinę konferenciją, kuri patvirtino mūsų įsipareigojimą būti priekyje, siekiant spręsti tarptautinius iššūkius kilos vandeninams. Komunikatas dėl tarptautinio vandenų valdymo yra ES reakcijos dalis į 20 metų kitų tautų e, darbo tvarkį prieš kitokį tikslą. Tame komunikate numatomi trijų prioritetų sričių konkretus veiksmai, siekiant užtikrinti saugiai, tvariai ir tinkamą valdyti vandenynus. Siekėme patvirtinti tarptautinę vandenų valdymo sistemą. Siekiant spręsti vandenų iššūkius reikia labiau bendarbiauti tarptautiniu lygiu. Manome, kad institucijos turi vadinti didesnį vaidmenį, tačiau kol kas trūksta tarptautinės sistemos ES imasi būtinų pastangų, bendradarbiaudama daugia šalių pagrindų, regionų pagrindų, taip pat vykdo projektus ir programas. Taip pat tai prioritetas ES yra plėsti daugia šalių principo taikymą atvandenų srityje, siekiant užtikrinti saugų vandenų jūrų valdymą, o visą tai gali būti pasiekima tik bendromis pastangomis. Ir dėl to labai džiaugiuosi Junktinių tautų ganas asamblėjos sprendimu, kuris buvo priimtas e, per praėjusį mėnesį. Susirinks tarp vyriausybinę konferenciją dėl tarptautinio teisiškai pagočio teksto pagal unklos dėl vandeninų bei vairovės. Europos Sąjunga daugiau metų ragino parengti tokį dokumentą. Kitas mūsų prioritetas toliau bendrauti rengiant tarptautinius veiksmus siekiant sumažinti vandens pilnantį spaudimą ir iššūkius. Kalbu apie tokį spaudimą kaip tarša, klimato kaita, vandens lygio kilimas, taip pat vandens šilimas ir rūkštėjimas, taip pat iššūkis, kaip tinkamai valdyti vandeninus ir užtikrinti biovairovę. Sam tam reikia tinkamo planavimo, kad būtų galima žmonės tik naudotis vandeninais. O tam reikia tinkamų, priimti tinkamus teisės aktus pasaulinių lygių, regionų lygių. Todėl labai džiaugiuosi, kad jūs sakėte paramą šiems tikslams. Toliau taip pat bus rengiama ir plastiko strategija, kuri padės kovoti prieš vandenų taršą. Taip pat vandenai yra itin svarbus įvairioms besivystančiams šalims, kaip maisto šaltinis, pajamų šaltinis, darbo vietų šaltinis, dirbome su variomis šalimis, rengiam programas, kurias remiame, kad paremtume tvarę žuvininkystę ir tinkamą pakrančių valdymą. Taip pat pristaikėm prie klimato kaitos, taip pat investuojame į uostų infrastruktūrą ir jūrų saugumą. 590 milijonų eurų skirta jau yra vykstančios programos ir dar daug bus daugiau skiriama programinio laikotarpio 20 metų. Toliau. Siekime didinti žinias apie vandenyną. Į tą bus investuota per 230 milijonų eurų įvairius vandenynų tyrimų projektus. Nors nu, technologijas atveria naujas galimybes ir turime jomis pasinaudoti. Kitas tikslas geriau stebėti vandeninus ir sukurti pasaulinį vandeninų duomenų tinklą, kuris būtų atveras visiems. Taip pat reikia toliau plėtoti mokslinės partnerystės su svarbiausiais pasauliniais veikėjais. Visą tai siejasi su vandenų valdymo sistema, taip pat tai siejasi ir su aplinkosaugos, saugumo ir kitais aspektais ir visą tai sudaro holistinę prieigą prieiga taip pat yra ir logiška. Vandenino patiriamas spaudimas yra pasaulinis, taip pat ir susijęs tarpusavyje, tad ir sprendimas bus, turi būti pasaulinis ir tarpusavyje susijęs. Visą tai priklauso taip pat ir ne tik nuo mūsų, bet ir nuo mūsų tarptautinių partnerių. Būtent todėl jūsų parama, siekiant kurti tarptautinės partnerystės su svarbiausiais veikėjais, yra labai vertinama. Tai suteikia galimybę imtis bendrų, bendrų pinčių klausimų. Dėkoju, dėkoju ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė komisinariai, baigėme šias diskusijas.